ponas Baroso savo kalboje. Na ir tie, kurie vyrauja šiuose diskusijose, turėtų būti europietiškai, proeuropietiškai nusiteikę. Lustat. Ačiū diskusijos baigiamas, balsuosime rytoj 12 val. Kitas darbo atvarkės punktas yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu apie jaunimo užimtumo garantijas. Klausimą pateikė užimtumo socialinių reikalų komitetas. Žodis teikiamas kolegiai Berės penkioms minutėms kaip klausimo autoriai. Ačiū, panė pirmininkė. Komisijos nariai Nuo Liepos mėnesio jūs pateikėte atitinkamą pasiūlymą dėl šios iniciatyvos jaunimo garantijų ir Europos parlamentas paprašė jūsų pateikti šią iniciatyvą, ją parengti, taigi vyksta judėjimas teigiama linkme. Socialinių reikalų ir užimtumo ministrai Dublinė vasario 7-8 dienomis svarstys šią iniciatyvą rezoliucijos, dėl kurios balsuosime paskirtis ir paremti visas pastangas šioje srityje, kadangi manome, kad užimtumo padėtis ir ypač jaunimo užimtumo padėtis ES tikrai yra bloga, neprimtina, reikia dėti visas pastangas, kad tą padėtį pagerintume. Remdam, remintis sukauptą patirtimį Austrijoje, Švedijoje, <clears throat> Danijoje, taip pat Prancūzijoje, kur yra rengiama sutartis tarp kartų. Mes turime svarstyti jaunimo užimtumą kaip kitų politikos ryčių veiklos išdavas, negalime taikstytis su tuo, kad jaunimas neturi darbo, kad baigęs mokslus. Turime užtikrinti, kad jaunimui praskatėms mėnesiams po e, mokslo baigimo turi būti sudarytos galimybės gauti darbo arba toliau kelti kvalifikaciją, atlikti praktiką. Reikia užtikrinti, pasiekti, kad dabartinė jaunoji karta netaptų pra, prarastaja karta. <clears throat> Teikiami pasiūlymai daugiausiai susijęs valstybių narių gera valia, siekiant tinkamai pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis. E, taip pat Europos socialinio fondo lėšomis <clears throat> mes pritarėme šiam uh, pasiūlymui, kadangi jis yra pakankamai realistinis, tačiau valstybėms narėms jų adresu norime pasakyti, kad jeigu norime tinkamai finansuoti jaunimo socialinės garantijas, turime būti nuseklus, turi būti užtikrinta, kad 25 procentai sanglaudos politikos fondo lėšų turėtų būti skiriama Europos socialinio fondo reikmėms Taip pat mums atrodo, kad reikėtų pagalvoti ir apie platesnio masto veiksmus, galbūt mm, galvoti apie tai, kaip reikėtų kompensuoti ekonominius skirtumus ES tam, kad jaunimo užimtumo klausimai turėtų e, būti sprendžiami ES lygmenių. Suprantu, kad e, vasario mėnesį e, per tarybos posėdžius šie klausimai nebus išspręsti, tačiau reikia pradėti imtis šių darbų. Taip pat mes pageidautume, kad jaunimo garantijų koncepcija būtų pritaikyta prie realybės valstybių narių. Mes puikiai žinome, kad čia turime kalbėti ne tik apie ES piliečius, nes tarp pažeidžiamiausių jaunimo atstovų yra nemažai ir ne bendrijos piliečių, e, kadangi yra bedarbiai, turėtume ištiesti jiems savo pagalbos <clears throat> ranką. Turime puikiai e, <clears throat> suprasti, kad tik tokiu būdu e, galėsime atremti populistinius argumentus nukreiptus prieš Europą, suteikdami jaunimui atitinkamas garantijas turime atsižvelgti ir į aukštą išsilavinimą turinčio jaunimo problemas, kurie taip pat e, negauna darbo vietų. Turiuomenyje 25 metų amžiaus asmenys. Remiantis statistikos duomenimis, Pentadalis bedarbių niekuomet neturėjo darbo, 3 ketvirtadalį jų yra jaunesni 25 metų amžiaus, jeigu mes nenorime, kad ši karta taptų prarastąją, privalome visos ES mastu pripažinti šią problemą, pripažinti, kad reikia daugiau inovacijų, reikia su jaunimu e, dirbti įvairiose e, E, sritise, ypač taikant naujoves, siekiant pažangos ir tik tokiu būdu sugebėsime užtikrinti, kad Europa ir toliau apgintų ir taikytų savo socialinį modelį e, ir vadovautųsi ir gintų savo vertybės. Apie tai kalbėjo prieš kurį laiką komisijos pirmininkas Baroso. Aš siūlau per būsimą tarybos posėdį padėti ES valstybių narių ministrams e, užimtumų ir socialinių reikalų tam, kad e, šis pasiūlymas būtų gyvenintas tikrovėje. Ačiū kolegai Perės, komisijos vardu kalbės komisijos narys Andoras. E, Pirmininkė, gerbėmiai nariai, norėčiau padėkoti Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui už tai, kad pateikė šios klausimus ir pasiūlymą dėl rezoliucijos nes tai parodo, kad Europos parlamentas tvirtai remia e, jaunimo garantijų sistemos sukūrimą. Taip pat e, aš dabar turiu galimybę paaiškinti keletą dalykų dėl iniciatyvos gyvendinimo. Visų pirma, tikrai pritariu poniai Berės, kad finansavimas yra esminis aspektas. Jaunimo garantijos turi tam tikrą finansinė išraiška, tačiau neveikimo išlaidos būtų dar didesnės. Jaunimo nedarbas kainuoja brangiai, jis valstybėms narėms kainuoja 153 milijardus eurų per metus. E, tai čia kalbu apie socialinės išmokas ir prarastas mokestinės pajamas. Ir visa tai prisideda prie ilgalaikių išlaidų, kurias kelia nedarbas ekonomikoje e, tai kelia pavojų ir visuomeniai, didėja būsimo nedarbo pavojus, socialinės atskirties ir skurdo pavojus. Jaunimo garantijų sistema e, reiškia investicijas, tai jų komisija yra pasirengusi iš Europos socialinio fondo skirti nemažą finansinį indėlį, taip pat pasinaudoti ir kitais fondais. Galutinis faktinė suma priklausys nuo uh, dėrybų dėl daugiametės finansinės programos rezultato. Ir čia mes tikimės jūsų paramos stipriam Europos socialiniam fondui per kitą programavimo laikotarpį. Be to komisija neseniai pradėjo dėrybas su valstybėmis narėmis dėl partnerystės susitarimo ir veiksmų programų 2014-2020 metais. Ir čia kalbame apie jaunimo garantijų sistemų kūrimą ir dėrybų metu bus apsispręsta dėl sumų, kurios bus skiriamos jaunimo garantijų sistemoms. Komisija sutinka, kad tam, kad tos sistemos būtų veiksmingos, reikia paramos iš visų suinteresuotųjų subjektų. Taip pat suvokiame, kad e, ne, kai kuriuose valstybėse narėse e, to pasiekti nėra labai lengva. Taigi, bent bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis mes mm, pateikėme šešias konkrečias rekomendacijas, kurios turėtų tapti gairėmis, kuriant partnerystės. Pasiūlymai dėl jaunimo garantijų buvo pateikti praėjusią vasarą ir juose dėmesys sutelkiamas būtent į partnerysčių kūrimą. Ir Tikimės, kad tie projektai, kuriuos mes atrinksime per artimiausias kelias savaitės, mums suteiks papildomų žinių, kuriomis dalinsime su visomis valstybėmis narėmis. Komisija puikiai supranta, kokiu apribojimu atsiranda dėl taupimo politikos, ypač tose valstybėse narėse, kur jaunimo nedarbas ypač didelis. Tačiau norėčiau pakartoti, kad e, įdėgus jaunimo garantijas iš investicijų bus gauta gražos. Ir tai rodo ir metinė augimo apžvalga, ir komisijos parengtas pranešimas dėl viešųjų išlaidų kokybės ES. Ten jaunimo garantijos yra vertinamos kaip augimui palankios investicijos. Žinoma, tvirtindami tas garantijas mes turime atsižvelgti į valstybių narių skirtumus ir skirtingas išeities pozicijas tai yra jaunimo nedarbo lygį ir įvairių e, čia veikiančių subjektų gebėjimus. Ir žinoma, jaunimas, kuriam skiriamos tos garantijos, tos sistemos, nėra vienalytė grupė. Taigi valstybės narės turės atsižvelgti į tų skirtingų grupių poreikius. Kai, kurios, kai kurioms iš tų grupių kyla keletas kliučių, kliučių norint įeiti į darbo e, rinką. Vis dėlto čia mes vadovausimės tvirta Europos dimencija, nes mūsų sieja bendras tikslas remti jaunimą. Mes gyvename sunkiais ekonominiais laikais, tačiau turime užtikrinti, kad nenukenties mūsų ateitis, mums konsoliduojant mūsų finansus. Mm, įgyvendinant Europos semestrą bus vykdoma jaunimo garantijų gyvendinimo stebėsena. Ir taip pat bus vadovavimas Europos užimtumo strategija, valstybės narės bus skatinamos dalinti savo patirtimi. Galiausiai pasakysiu, kad mes ketiname nuolat stebėti ir atsiskaitinėti apie jaunimo garantijų sistemų rengimą ir rezultatus. Tai bus daroma per Europos darbo biržų tinklą. Ir mes čia atliksime labai svarbu vaidmenį. Gerbimi parlamento nariai, norėčiau baigdamas informuoti jūs, kad taryboje jau e, buvo pristatytas pasiūlymas dėl jaunimo garantijų sistemų. Tai buvo padaryta gruodžio 18 dieną. Dauguma valstybių narių e, išreiškė pasiryžimą dirbti, e, siekti susitarimo ir apie tai taip pat bus kalbama ir vasario 28 dieną per EPSCO ministrų tarybą. Bes frakcijų atstovai dabar pirmasis kolega Euri dvi minutės. Köszönöm a szót. Ačiū, panė pirmininkė. Europos liaudės partija ir jos frakcija Europos parlamente teigiamai vertino šią iniciatyvą. Teigiamai vertiname pateiktą pasiūlymą, esame susipažinę su faktais Europos Sąjungoje jaunimo nedarbas e, išaugo beveik 23 procentų, 23 procentais, kai kuriuose šalise jaunimo darbo siekia 25 procentus, bendras e, jaunimo e, neturinčių darbo skaičius siekia 5 milijonus, todėl džiaugiamės, kad komisija aktyviai ėmėsi veiksmų šioje srityje, keldami atitinkamus klausimus dėl to, kas turėtų padengti visų e, jaunimo garantijų programų kaštus, neturime aiškaus atsakymo iš į klausimą. Komisija teikia įvairias iniciatyva, iniciatyvas Tačiau dažnai susidurime su netinkamu lėšų panaudojimu ir labai dažnai valstybės narės yra paliekamos likimo valiai. Padėtis skirtingose valstybėse narėse yra skirtinga, jaunimo nedarbo pobūdis yra skirtingas, todėl mums būtina atsižvelgti į šios ypatumus, sprendžiant jaunimo problemas. Noriu pabrėžti, kad ne ES ir valstybės narės gali sukurti naujas darbo vietas, tą gali padaryti tik dinamišką ekonomiką, o tam turime skirti Sanglos fondo lėšas. Ačiū, kolegas Erkas, vieną minutę kalbės. Mikro, mikro. Gracias, señor comisario. Los diputados socialistas estamos. Ačiū, ponė komisijos nary. Mes, socialistai, labai džiaugiamės šią iniciatyvą. Visapusiškai jūs remiame ir tikimės, kad šios idėjos, šią idėją gyvendinsime, kadangi problema yra rimta. Ir kai kuriuose šalise daugiau kaip 50 procentų jaunimo neturi darbo, kai kuriuose mano šalies dalyse 65 procentų siekia, kai kuriuose miestuose 70 procentų, kai kur 80 procentų jaunimo nedirba. Tai yra jau ne problema, tai yra didžiulė krizė. Mes teigiame, kad jų ateitis yra mūsų ateitis. Turime tiems jauniems žmonėms užtikrinti ateitį. Komisarė, reikalinga keisti kažką valstybėse narėse, negalima leisti tokiems dalykams toliau vykti. Turime keisti, pertvarkyti programas ir reikalingos taip pat naujos iniciatyvos, sprendžiant šią labai rimtą ir sudėtingą problemą, kuri yra aktuali mums visiems. Kolegija Hirš, dvi minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai kuomet jaunimo nedarbas ES siekia 25 procentus, kai kuriuose šalyse beveik 50 procentų, manau, nekyla klausimų dėl būtinybės nedelsiant imtis veiksmų ir turime dėkti priemonės, kurios atneš rezultatų ne tik po kelių metų, tačiau tos priemonės turi mums tos rezultatus ir perspektyvą jaunimui suteikti dabar, todėl liberalai iš esmės pritarė garantijoms jaunimui. Mes norime, kad ši karta nebūtų prarasta. Čia norime pasakyti, kad jaunimo garantijos neturi būti tapatinamos su darbo vietų garantijomis, nes darbo vietas kūrė ekonomikos sektorius ir Europos programas įgyvendindami mes šių darbo vietų negalėsime sukurti. Čia jaunimo garantijos gali padėti jaunimui susirasti darbą, pašalinti savo turimus trūkumus, pakelti savo kvalifikaciją. Pa, pavyzdžiui, šių metų pradžia Vokietijoje pradėta gyvendinti nauja problema, kuri skirta jaunimo neturinčio darbui neturinčio darbo profesiniam judumui, kvalifikacijos kelimui Ir šioje programoje gali dalyvauti jauni žmonės, kurie nėra jie profesinio išsilavinimo ir atvykti į Vokietiją. Manau, kad valstybės narės turėtų savo politiką derinti su ES lygmenių suteikiamomis garantijomis jaunimui e, finansavimą reikėtų pasitelkti iš Europos socialinio fondo. Tokiu būdu mes galėtume parodyti, kad yra e, Europos darbo rinkos potencialas, reikia juo pasinaudoti ir tokiu būdu galėtume suteikti jauniems žmonėms ateities perspektyvą. Ačiū kolegiai Hirš, dabar pusantros minutės suteikiama kolegiai Turunin. Jaunimo padėtis Europoje yra visapusiškai sudėtinga, daug jaunimo neturi darbo, e, ekonominės perspektyvos jų taip pat yra blogos, taigi politikai turėtų savęs paklausti, ar e, dabar jie savo veiksmais neketina paukoti ištisos Europos gyventojų kartos nes dabartinė jaunoji e, karta yra pirmoji, kuri nuo ES kūrimo pradžios turi blogesnės ekonominės galimybės nei jų e, tėvai. E, mano mama, pavyzdžiui, turėjo 110-metyje kovoti dėl savo darbo vietos, tą tai padaryti buvo pakankamai sunku, tačiau dabartinė padėtis yra dar sudėtingesnė. Turime pasimokyti iš praeities klaidų, turime ryštingai imtis veiksmų, tą galime padaryti suteikdami garantijas jaunimui. Tikrai absurdiška matyti, kad e, jaunimas e, Europoje beviltiškai e, ieško darbo, o ekonomikos elitas, bankų, finansų sektorius neprisima dėl to jokios atsakomybės, nes jaunimo garantijos krizės laikotarpiu yra labai tinkamas pasiūlymas. Komisija šį pasiūlymą pateikė, noriu padėkoti taip pat ministrių tarybai, pirmininkaujančiai. Airijai už tai, kad pastaroji ketina imtis atitinkamų e, veiksmų. Europos gyventojai su šiais veiksmais sieja didžiulius lūkesčius. Ačiū kolegai Turunin, pusantros minutės kalbės kolega Liujerik. Nepirmininkė, ponė komisarė, Europos Sąjunga turėtų atsisakyti e, įveikti tokias savokas kaip e, bedarbiai, žmonės be, benamiai ir panašiai. Ir jaunimo garantijų projektas, kuris čia yra siūlomas, e, turi būti apginamas ir įgyvendinamas ne vien kaip e, bedarbo, e, bedar, kovos, kovos su bedarbystė priemonė, bet tai yra ir bendradarbiavimo su jaunimu e, priemonė ir galimybė. Be kita ko, mūsų Europos politikoje yra tam tikrų dalykų, kurie yra aktualūs, būtent kuomet yra ilginamas darbo amžius, vis daugiau jaunimo negali susirasti darbo. Reikalinga užtikrinti ir įvairias teisės, e, galimybę mokytis papildomai ir panašiai. Taip pat socialinės apsaugos e, teisės turi būti universalios, ta, užtikrinti socialinį saugumą visiems ES piliečiams. Taip pat minimalūs atlyginimai turėtų būti pakoreguojami tam, kad žmonės galėtų susirasti darbą ir taip pat mokymus ir jaunimo garantijų priemonė galėtų užtikrinti geresnę ateitį jaunimui Europos Sąjungoje. Ačiū kolegai Jerik. Pasisakė visi kalbėtojai frakcijų vardu, dabar kiti užsiregistravę. Pirmasis ponas man pusantros minutės. Pone pirmininkė, jaunimo nedarbas Graikijoje, Ispanijoje pasiekė neprimtinus 55 procentų mastus, Vokietijoje e, jaunimo nedarbas siekia 8 procentus, tai gali sąlygoti Europos socialinį susiskaldimą ir pietų Europą galima turėti prarastą jaunimo kartą. 2012 m. gruodžio mėnesį komisijos narys pateikė pasiūlymų paketą, kaip kovoti su nedarbu, jį vertiname labai e, palankiai. Europos parlamentas jau 2010 spalio mėnesį mano pranešime pateikė atitinkamus pasiūlymus, pagal kuriuos e, praėjus keturiems mėnesiams e, po diplomo gavimo, kvalifikacijos gavimo e, negavus darbo jaunimui turi būti sudaromas kvalifikacijos kelimo praktikos ar kitokios užimtumo sąlygos. Šios garantijos yra grindžiamos skatinimo ir paramos principų tie, kurie vadovaujasi šiais principais, turėtų e, juos įgyvendinti ir e, tikrovėje, siekdami, kad e, jaunimas nebūtų nustumiamas į visuomenės užribį, turint omenyje, kad e, jaunimo vaidmuo įmonių ateities veikloje taip pat yra labai svarbus, todėl būtina <clears throat> daugiau investuoti į švietimą ir mokymus. Šešios ES valstybės narės nori perimti E, Vokietija veikiančią dualinę e, sistemą ir tai jau yra pakankamai optimiškai nuteikiantis signalas, kadangi jam numatyti ir 8 milijonai eurų finansavimo lėšų. Kolegė Regner dabar kalbės, ačiū pirmininkė, komisijos nariai puikiai esate susipažinę su skaičiais, 5,5 milijono jaunų žmonių ES neturi darbo 56,6 procentai. Toks yra jaunimo nedarbo lygis Ispanijoje, tai yra skandalingi skaičiai, būtina nedelsiant imtis veiksmų. Todėl e, labai teigiamai vertinu jūsų pastangas kovant su jaunimo nedarbu, palankiai vertinu komisijos e, gruodžio 5 dieną pristatytą kovos su jaunimo nedarbu e, paketą. Aš esu iš Austrijos ir Austrija pateikiama kaip geriausias jaunimo nedarbų <clears throat> kovojančių šalių. Mūsų šalyje veikia dualinė profesinio rengimo ir mokymo sistema, tai yra sėkmės receptas, tačiau Austrija tikrai padėjo daugiau pastangų, nei e, mano minėtosios buvo skirta nemažai ir finansinių lėšų. Galbūt šio pavyzdžių turėtų pasiekti dabar Ispanija ir Graikija, tačiau reikia imtis veiksmų ES lygmenių, galbūt įsteigti kovos su jaunimo nedarbu fondą ir e, jį perkelti atitinkamas lėšas iš Europos socialinio fondo. Atsiprašau, pan pirmininkė, dažniausiai neviršiu kalbėjimo laiką, tačiau norėčiau baigti pacituodama. Pirmininkas tačiau nutraukė kalbėtoją. Sako, kad visi turime laikytis e, drausmės, nepaisant to, jums dėkoju iš pasisakymą ir suteikiu žodį vieną minutę poniai Harkin. Ačiū pirmininkė, aš pritariu jaunimo garantijoms. Jeigu jas įdėksime, tai bus apčiuopiamas įrodymas, kad ES reaguoja. Tai yra tiesa nedidelis žingsnis ir tik pirmasis žingsnis. Mes turime žvelgti plačiau. Daugelis valstybių narių ir toliau gyvendina taupimo programas ir mažina valstybės investicijas. Ir tokia politika mano mažoje šalyje e, e, prisidėjo prie E, to, kad nedarb, jaunimo nedarbo lygis pasiekė 29,7 procento. 80 tūkstančių žmonių daug, daugiausiai jaunimas išvyko iš Airijos praėjusiais metais, kadangi niekas jiems už darbą nemokėjo jų šalyje. E, ir prezidentas Higgins sakė, tai apibendrino situaciją sakydamas, kad yra labai nusivylęs diskusijomis, kuriuose kalbama tik apie valiutos saugumą ir užmirštama didelis skaičius gyventojų, kurie neturi darbo. Kai kuriuose šalise tas skaičius siekia 50 procentų. Mes neturime to užmiršti ir e, komisijos nariai, jūs šiandien sakėte, kad neturime kelti pavojaus savo ateičiai, konsoliduodami savo finansus. Ačiū, kolegė Harkin, kolegė, kolegė Šriot ir vieną minutę. Ačiū pirmininkė taryba garsiai įvardino jaunimo nedarbą kaip vieną iš didžiausių problemų krizės metu. Dabar laukiame, kuomet taryba imsis darbų įgyvendinamas savo žodžius, suteikdama jaunimui privalomas garantijas visose valstybėse narėse ir įgyvendins atitinkamas priemonės jaunimo užimtumo ir profesinio mokymo srityse. Jaunimo garantijos turi būti privalomai gyvendinamos valstybės narėse. Čia kreipiamės taip pat ir į komisiją, tikėdamėsi, kad pastaroji taip pat imsis konkrečių veiksmų. Mes patikėme atitinkamus pasiūlymus pagal Europos socialinį fondą ir kitas priemonės įgyvendinant suteikti jaunimui atitinkamas garantijas. Tuo tarpu mūsų, e, į mūsų pasiūlymus komisijos atstovai nereaguoja arba netgi jiems aršiai priešinasi. Aš raginu komisijos narį Andorą e, pakeisti savo poziciją ir atsižvelgti į mūsų pasiūlymus. Ačiū poniai Šrauter, pusantros minutės kalbės kolega Pupakis. Ačiū. Aš irgi norėčiau pasveikinti šią svarbę iniciatyvą. Akivaizdu, kad jaunimas labiausia nukentėjo nuo krizės ir dėl to mums reikia imtis tiesioginių veiksmų ir jiems padėti. 56 procentai žmonių neturi darbo Graikijoje, tai veikia jų gyvenimą ir bendrai visą visuomenės sandarą ir egzistavimą. Mes visi privalome pasirūpinti, kad jaunimas Europoje nebūtų prarasta karta. Dėl to reikia kreiptis į socialinius partnerius, vyriausybės, kitus suinteresuotas, kitas suinteresuotas šalis, kad būtų galima investuoti į reikiamus veiksmus, neapsunkinant kitų politikos sričių. Taigi aš norėčiau paprašyti, kad iš ties, kai matome, kai taip smarkiai karpomas bendrijos nacionaliniai biudžetai, norėčiau paklausti, kokiomis konkrečiomis priemonėmis galėtumėme pasirūpinti, kad jaunimo garantijos būtų finansuojamos ir tinkamai įgyvendinamos valstybėse narėse. Nes ypatingai toms valstybėms narėms, kurios e, dabar yra pasirašysios atitinkamus įsipareigojimus, tai yra sudėtinga. Ačiū ponui Pupakis. Kostelio vieną minutę. Pone pirmininkė, aš sveikinu, kad Airijos pirmininkavimo vienas prioritetų yra kova su augančiu nedarbu. Aš Arijoje rengiau kampaniją dėl jaunimo garantijų ir sveikinu šį pasiūlymą. Džiaugiuosi, kad tikiuosi, kad vasario mėnesį EPSCO tarybos posėdėje apie tai bus kalbama. 23 procentai nedarbo lygis ES, Airijoje apie 30 procentų jaunimo nedirba, tai yra viena, vienas didžiausių skaičių ES, tai yra iš tiesų prarasta karta e, sąlygojanti imigraciją ir ilgalaikį nedarbą. darbą. Pirmininkas Baroso praeitą savaitę kalbėjo apie jaunimo garantijas e, piliečių dialogo metu. Tai buvo sveikintini, sveikintini žodžiai, e, ypatingai tai pripažino tie žmonės, kurie dalyvavo tame susitikime. Jeigu norime jaunimo garantijų, reikalingas tinkamas tvarus finansavimas, kaip ir sakė ponė Beres. Turime parodyti ryštą ES sprendžiant šią problemą. Ir galiausiai komisijos nariai norėčiau štai ko jūsų paprašyti viena iš, vienas bandomųjų projektų yra Airijoje numatoma įgyvendinti. Norėčiau paklausti dėl to, per kurį laikotarpį jį ketinama įgyvendinti. Ačiū kolegai Kostelo, vieną minutę kalbės kolegė Deli. Pone, pirm, pone pirmikio komisijos nary, aukojama ištisa karta ant taupimo aukuro <clears throat> beveik 14 milijonų jaunimo, jaunesnio negu 30 metų turi galimybę įsidarbinti. Apie tai žalieji kalba jau ištisus metus, tačiau kai kuriuose šalise, Austrija, Danijoje, kitose šalise veikia atitinkami modelyje, veikia sėkmingi ir e, dažnai yra e, šios, dažnas šios nesėkmės priežastis yra ta, kad studijų metu jaunimas privalo dirbti ir e, dėl to negali susikoncentruoti į studijas. Tik mes turime kovoti su jaunimo išnaudojimu, pasirašant su jais terminuotas darbo sutartis. Taip pat kartu turime vykdyti tokią užimtumo politiką, e, kuria vykdoma būtų atsižvelgiama labiau į ekologinius aspektus. Taigi visi privalome dabar susirūpinti tiek jaunimu, tiek Europos ateitimi. Ačiū kolegai Dėlį. Pusantros minutės kalbės kolegė Bastos. Ačiū, pane pirmininkė metai. Naujus metus pradėjome susipažindami su dramatiškais jaunimo nedarbo mastais Portugalijoje. Trečdalis jaunimo neturi darbo, emigracijos mastai gali būti palyginami tik tai su 20-ojo amžiaus 70-ojo dešimtmečiu. Vienintelis skirtumas yra tas, kad ši emigrantų banga ją sudaro daugiausiai aukštųjų mokyklų absolventai jie bando įsitvirtinti tose darbo rinkose, e, kurios yra užsienyje. Tai dar labiau pablogina ekonominę padėtį, jaunimo neintegravimas į darbo rinką susiję, kainuoja mums 105, 175 milijardus eurų per metus, remiantis e, atitinkamo fondo veikiančio Dublinė. E duomenimis, todėl turėtume skirti finansinės lėšas tam, kad būtų užtikrintos ir suteiktos garantijos jaunimui. Turime pasitelkti struktūrinių fondų lėšas, turime glaudžiai bendradarbiauti arba skatinti glaudų bendradarbiavimą tarp socialinių partnerių, nacionalinių regioninių institucijų ir švietimo įstaigų. Svarbu užtikrinti pereimą iš švietimo sistemos į darbo rinką. Mes privalome užtikrinti jaunimo ateities perspektyvą. Pabaigai noriu paklausti, ką komisija ketina pasiūlyti toms valstybėms narėms, kurios dabar patiria ekonominių ir socialinių sunkumų, tam, kad pirmininkas išjungia kalbėtojo mikrofoną. Dėkoju kolegai Bastos, vieną minutę kalbės kolegė Steinruk. Ponas ir ponai, jaunimo nedarbas Negali būti e, su juo kovojama tik tuščiais žodžiais, reikimtis realių veiksmų. Austrija tą konkrečiai pademonstravo socialinių pokyčių ir naujovių programa yra būtent ta ašis, e, aplink kurią būtų galima telkti atitinkamas pastangas ES mastu parlamentas ketina teikti parmą projektams, kurių metu būtų keičiamasi teigiama patirtimi. Mes nesuvokiame e, komisijos ir tarybos pozicijos, e, kurios viena vertus teigia, kad nori kovoti Europos mastu su jaunimo problemomis, tačiau nėra pasirengusios pritarti šiai Europos parlamento iniciatyvai. Vyriausybių vadovai turėtų gėdyti savo veiksmų, nes jie tik tai tušiai kalba ir nieko konkrečiai nedaro. Pirmininkas, ačiū kolegė Steinruk, vieną minutę dabar kalbės pons Gutierės Prietų. En lo que dura esta intervención en España se habrán perdido dos puestos. Pone Andorai, Mums bekalbant, Ispanijoje buvo prarastos dvi darbo vietos ir vieną iš tų darbo vietų prarado jaunas žmogus. Tokie dalykai vyksta ir daugelėje kitų ES valstybių narių. Jaunimas kenčia, tačiau kol jis kenčia, jūs nepatikėte ne vieno pasiūlymo, kurio palengvintumėte milijonų žmonių sunkia padėtį. Taigi viskas jau yra pavėluota. Mes turime parengti didelio užmojo bendrai finansuojamą Europos programą, kurios prašo šis parlamentas. Ir turiu pasakyti, kad e, kai tos programos nėra kilo daug nepasitenkinimo, komisija turi galimybių veikti ir turi reikiamų išteklių. Turėdami 10 procentų biudžeto, kuris nebuvo skirtas Ispanijos bankų gelbėjimui, galėtume e, imtis priemonių, kurios padėtų žmonėms. Taigi komisijos narį norėčiau paraginti pasinaudoti šio parlamento paramą ir parengti tą programą, kurios prašome. Ačiū ponai Gutierės Prieto, dabar vieną minutę ponas Howitt. Komisijos nariai, jūs žinote, kad 40 procentų Britanijos piliečių jaunesnių nei 25 metai e, neturi darbo, bet e, programos yra skiriamos tik vienam iš dviejų šimtų žmonių, kurių, kuriems to reikia. Taigi e, yra finansuojamos kai kurios programos, mažinant, e, e didinant e, daugiausia, didžiausias pajamas e, turinčių asmenų mokesčius. Norėčiau pakalbėti apie savo rytų Anglijos regioną. Jis e, antras pagal nuostolius patyrusių regionų. E, ir turiu pasakyti, kad mano regione vienas iš penkių jaunų žmonių sako, kad jų perspektyvos e, yra visiškai sužlugdytos, kas ketvirtas žmogus e, jaučiasi, jaučia depresiją. Galiu pateikti vieną konkretų pavyzdį. Vieno jaunuolio tėvas mirė, jis turėjo išeiti iš mokyklos ir dabar yra priklausomas nuo pašalpų ir antidepresantų. Žodis vieną minutį kolegai Nevedalovai. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos, komisijos nariai. Džiaugiuosi, kad vėlgi aptarėme padėtį Europoje. Ta darome dar kartą, nes situacija vis dar kelia mums daug problemų. Sveikinu komisijos nario Andoro pasiūlymą dėl jaunimo garantijų. Sveikinu tai, kad tai buvo socialistų iniciatyva Europos socialistų partijos e, paremta iniciatyva, kurią, kuri įkvėpė komisija, būtent kairiųjų pateiktos idėjos e, įkvėpė šį komisijos pasiūlymą. Labai svarbu, kad jaunimas gautų mokymus, e, stažuotės, gautų praktikos pasiūlymus. Tai yra vienintelė problemos, vienintelis problemos sprendimo būdas. Jauni žmonės yra mūsų ateitis, turime į ateitį investuoti valstybės, valstybėms narėms pritrūko pinigų, o 10 milijardų eurų faktiškai pakaktų tam, kad sukurtumėme 2 milijonus darbo vietų. Reikia 30 milijardų eurų, kad galėtumėme įdarbinti visus bedarbius jaunus žmonės. Jeigu investuosime į jaunimą, tuomet ne tik, kad atsipirks mūsų investicijos, mes pasieksime kur kas daugiau. Dėkoju. Ačiū poniai Nevidalovai. Kitas kalbėtojas, ponia Gardija Zabal Rubijal. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Kova su jaunimo nedarbu yra ta veikla, kuri buvo patvirtinta parlamento, tarybos ir komisijos strategijoje Europa 2020 nedarbo lygis yra didžiulis ir bet kokia įgyvendinta strategija būtų sveikintina. Tačiau ši konkreti strategija, pagal kurią kiekvienam jaunam europiečiui turi būti sukūriama darbo vieta arba pasiūloma mokymosi galimybė praėjus keturiems mėnesiams nuo užsiregistravimo nedarbo e, biržoje, yra sveikintinas dalykas. Tačiau viskas, aišku, gyvenimas priklausys nuo valstybių narių noro ir taip pat dėja trūksta konkretaus finansavimo plano. Taigi mes norėtumėme, kad amžius būtų prailgintas iki 30 metų ir kad būtų numatomos priemonė, priemonės, kuriomis, kurios būtų gyvenintos visose valstybėse narėse, taip pat, kad būtų taikomi kokybės e, kriterijai. Ir taip pat tikimės, kad per ateinančius septynerius metus bus numatytos tinkamas finansavimas e, šiai priemoniai. Ačiū poniai Gardija Zabal Rubijal. Mėly kolegos, pradėsime pasisakymus pagal procedūrą, prašau žodžio. 20 kolegų užsiregistravo kalbėti, o laiko numatyta tik 5 minutės, tai susijęs su tuo, kad kolegos nesilaikė nustatyto kalbėjimo laiko, trims kolegoms netgi buvau priverstas išjungti mikrofoną, todėl aš manau, kad nesuteiksime žodžio ne vienam, kurie pasisakė šių diskusijų ir ankstesnės diskusijos metu, kadangi temos yra susijusios. <clears throat> Aš tikiuosi, kad neprieštarausite tokiam sprendimui, dėja nieko negaliu pakeisti ir pirmai suteiksiu žodį kolegai Kukovičiu. Ačiū pirmininkė. Jaunimo garantijas vertinu labai palankiai, nes darbo neturintis jaunimo atstovai negali sukurti šeimų, negali pasinaudoti savo kūrybiniu potencialu, turimais talentais negali gyti papildomas kvalifikacijos susijusios su skaitmeninėmis žiniomis privalomas darbo vietos suteikimas, jeigu jaunimo atstovai keturis mėnesius neranda darbo, yra teigiamai vertintinas pasiūlymas, tačiau šioje e, srityje būtina išsiaiškinti kai kurios aspektus, kadangi galutinė sėkmė nėra užprogramuota, jeigu mes nepasakysime iš anksto, kad jaunimas yra sprendimo, ne problemos sudėdamoji dalis. Ačiū dabar kolegai Senolovai žodis. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, Evropa si nemůže dovolit ztratit. Děkuji. Kolegos, Europa negali sauliaisti prarasti visos jaunimo kartos. Jaunimo nedarbo lygis tikrai šiurpina daugiau nei 25 procentai, jaunimo nedarbo 15 šalių daugiau kaip 55 procentai, 55 procentų siekiantis nedarbo lygis kai kuriuose šalise. Tai yra jaunimas tai yra tie žmonės, kurie išgyvena jėgų žydėjimą, kurie gali dirbti produktyviai ir mes negalime uh, tiesiog sėdėti ir laukti, kol grįž mm, ekonomikos augimas. Milijonams jaunų žmonių tai jau bus, tai vyks per vėlai. Deja, taupimo politika ir išlaidų mažinimai dar labiau apsunkina situaciją. Labai džiaugiuosi, kad yra pateiktas pasiūlymas dėl jaunimo garantijų sistemos padėtis reikalauja netidėliotino atsako, tačiau labai svarbu, kad ši priemonė būtų valdoma bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijoms, kad visi suprastų, kas tai yra ir kaip ta priemonė veikia. Ačiū dabar ponas Kromberg. Suomija turi puikios patirties dėl jaunimo garantijų. 80 procentų darbo neturinčių jaunimo pasinaudojo garantijų paslaugomis žmonės, e, jauni žmonės gali priimti informa, labiau informuotą sprendimą ir taip pat e, darbo paslaugos, jų kokybė išaugo. Tačiau norint paremti šią iniciatyvą, reikalingas darbo vietų poreikis. Ir pietinėse ES valstybėse matome, kad įmanomas pervažimas į kitą šalį pagal šią garantiją, tam, kad, pavyzdžiui, jaunimas iš Ispanijos galėtų surasti darbą Vokietijoje. Na ir galiausiai, jeigu finansuosime šią priemonę iš struktūrinių fondų, labai svarbu, kad lėšos būtų panaudojamos įdarbinant žmonės ir užim, teikiant užimtumo paslaugas, nes priešingų atveju jaunimo garantijų priemonė nebus nieko, nieko verta. Grazie, onorevole. Ačiū. Ponas Merfis. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijai, aišku, lengva kalbėti apie tai, kad e, ap, ap, apgailestauja, jog e, kilo krizė su jaunimo nedarbu. Bet kodėl taip yra? Dėl to, kad jaunimas nėra pakankamai išsilavinimas, dėl to, kad neturi darbo patirties ir nėra pakankamai lanksti darbo jėga dėl to, kad taikoma taupimo priemonė, kurią e, verčia įgyvendinti ši komisija ir taryba ir pagrindinės politinės frakcijos šiame parlamente be viešų investicijų kova su jaunimo nedarbu bus tik tai tuš, tu, tuščias pažadas. Bandoma taikyti aktyvavimo priemonės, e, panašios priemonės taikomos Airijoje. Tai reiškia, kad jaunimas verčiamas dirbti prastą darbą ir dirba sunkiomis sąlygomis ir gauna mažus atlyginimus. Jaunimas visoje Europoje turi susivienyti, reikalauti veiksmų, kad darbas būtų sukūriamas dabar, reikalingos didžio, didžiulės viešosios investicijos į švietimo sektorių ir tam, kad galėtumėme suteikti ne, nemokamą galimybę mokytis visiems. Palavrakos. Ačiū, ponas Salavrakos. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Taupimas, nedarbas, depresija, visa tai vyrauja visoje Europoje. Ir tai yra ne tik ekonomikos dalykas, jis yra susijęs ir su sveikata, su psichikos sveikata. Mes verčiame visą jaunimo kartą e, susidurti su psichikos problemomis. Ir žinoma, galiu tik pasveikinti iniciatyvą aptarti šį klausimą. Jaunimo garantijų sistemų planai, programos turi būti įgyvendinamos, jos turi judėti pirmin. Tai neturi likti e, vien tušti žodžiai ir tik ant popieriaus išdėstyta iniciatyva. Mes suprantame, kad taupimo priemonės visoje Europoje. E, sukuria Europoje naują proletariato kartą, e, kuri mus visus tikrai paskandina. Ačiū, ponas Stojanov. Ačiū. Pirmininkė, pasisakau kaip jauniausias šiame parlamente dirbantis vyras. Taip pat atstovauju partijai, kurios 80 procentų narių yra jaunesni nei 30 metų. Nenorėčiau dabar teikti bendro pobūdžio teiginių, kalbėsiu apie labai konkrečią problemą. Daugelis įmonių reikalauja, kad jaunimas pradedantis dirbti jau turėtų ankstesnės darbo patirties, tačiau man kyla klausimas, kaip universitetą ką tik baigęs žmogus gali turėti darbinės patirties. Ir toks žmogus negali susirasti darbo, nes neturi patirties, bet patirties neturi todėl, kad negali susirasti darbo. Taigi norėčiau kreiptis į komisijos narį. Kai įmonės naudojasi Europos lėšomis, kurdamos darbo vietas jaunimui, joms turėtų būti uždrausta reikalauti ankstesnės darbo patirties, nes tai mano vertinimu reiškia diskriminaciją ir taip elgdamėsi mes niekada nepatie, nepasieksime tikslų, apie kuriuos kalbame. Ačiū. Pone Lukaševska. Pone pirmininkė. Aš manau, kad būtų teisinga teikti, kad sotieji nesupranta alkanųjų ir tie, kurie dirba, nesupranta bedarbių bėdų. Atėjo laikas pradėti mąstyti apie tas problemas, su kuriomis susiduria bedarbiai. Mes diskutuojame, imamės iniciatyvų, ko tik nedarome, tačiau jauni bedarbiai vis dar laukia, laukia, kol gaus darbą. Ir kasmet jų randasi vis daugiau. Iniciatyva yra sveikintina, tačiau iniciatyva ir lieka tik iniciatyva. Mums reikia, kad ji būtų gyvendinta praktikoje. Gal komisijos narys galėtų paaiškinti, kaip valstybės narės įdėks šią iniciatyvą, turint omenyje tai, kad iniciatyva bus tik tai rekomenduotino pobūdžio, jeigu valstybės narės, valstybės narės ne, netaikys e, jaunimo garantijų priemonės ar tuomet jos bus baudžiamos, ar tiesiog mes tik tai e, liksime neveiksnus ir toliau liūdinsime jaunus žmonės. Pirmininkė, dėkoju. Žerzievska. Ačiū, ponė pirmininkė. Tarybos rekomendacija dėl jaunimo garantijų kurią siūlo Europos komisija, suteikia tam tikras galimės valstybėms narėms. Tačiau čia yra daug klausimų ir spragų, ypatingai kalbant apie priemonės įgyvendinimą. Kai kuriuose šalyse reikia kur kas ilgesnio laikotarpio nei keturių mėnesių, kad jaunas žmogus susirastų darbo, darbą. Tai, tai reiškia, kad praktikoje tie dalykai neveikia. Na ir tai, kad yra mažinamas finansavimas, aišku, yra dar viena problema visi darbo rinkos veikėjai turės bendradarbiauti su bedarbiais tam, kad būtų užtikrinamas mokymas ir padedama jauniems žmonėms susirasti darbo. Tie, kuriems reikalinga pagalba darbo rinkoje, turėtų susilaukti tos pagalbos, pavyzdžiui, jaunos moterys, kurios bando sugrįžti darbo rinką po gimdymo. Ačiū, e, ponė Jekonsarė. E, Ačiū. Europos istorijoje tai yra pirmasis kartas, kuomet e, gerai išsilavinę jauni žmonės ne, nesusiranda darbo. Ir tokių žmonių yra nepaprastai daug stažuotė, praktika visuomet yra geriau nei nedarbas, tačiau kyla klausimas, jeigu ši jaunimo garantijų priemonė nebus tinkamai gyvendinama, tai bus tik tai dar viena jaunimo mokymo, jaunimo mokymo planas. Taigi klausimas, kaip tą priemonę įgyvendinsime, atsižvelgiant į tai, kad valstybėse narėse viešieji finansai yra mažinami moksliniai tyrimai, mokymas, šių sričių finansavimas mažinimas, bendrijos biudžetas yra mažinamas. Taigi kaip įgyvendinsime jaunimo garantijų priemonę, jeigu nuolatos mažiname finansavimą? Jeigu nebus naujų kokybiškų darbo vietų, kaip ta priemonė padės? Ačiū dabar. Irigoyen. Ačiū, pirmininkė, komisijos nariai, labas vakaras. Mes čia jau nekartą sakėme, kad nebus ateities be jaunų žmonių. Kaip sakė daugelis kolegų, mes turime geriausiai išsilavinusią ir geriausiai apmokytą kartą, tačiau uh, šį kartą neturi galimybės įrodyti, ko yra verta. Europa nesugeba pateikti vieningo ir ryštingo atsako į šią problemą. Aš norėčiau pasveikinti komisijos narį parengus šį pasiūlymą, tačiau būtina Tai tam pasiūlymui gyvendinti skirti tinkamą finansavimą. Visuomenė nenori matyti vis naujų pasiūlymų, kuriais nieko nėra pasiekiama. Europos socialinėme fonde turi būti reikiamų išteklių, kad juos būtų galima veiksmingai panaudoti ir gyvendinti jaunimo garantijų sistemą. Tačiau mes turime žengti dar toliau. E, situacija dėl jaunimo nedarbo yra labai sudėtinga ir mes turime veikti nedėlsdami kad mūsų atsakas nebūtų pavėluotas. Taigi raginu komisiją veikti jau dabar ir galite pasitikėti parlamentu. Ar sutiksite atsakyti į klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Pone Irgojan, ar sutinkate atsakyti į klausimą? Pone Cikau, noriu jį pateikti. Ačiū. Mano klausimas kolegijai būtų štai koks. Jaunimo nedarbo lygis kelia susirūpinimą, tačiau nemažesnį susirūpinimą kelia ir mokyklos nelankančių vaikų skaičius Europoje. Ar nemanote, kad ir tai yra ES problema? Ar tos problemos neturėtų spręsti Europos komisija su valstybėmis narėmis? Mes tinkamas išsilavinimas yra labai svarbus, tai yra vienintelis būdas e, susirasti darbą. Taip, aš visiškai pritariu gerbiamai parlamento nariai. Tikrai daug jaunuolių meta mokyklas. Turiu pasakyti, kad Ispanijoje anksčiau tokie atvejai buvo labai dažni, nes būdavo lengva susirasti darbą, tačiau dabar žmonės grįžta į universitetus, vėl tęsia savo studijas, kadangi e, nori įgyti tinkamą išsilavinimą ir nori būti pasirengę, kai darbo rinkoje vėl atsiras darbo vietų. Ačiū. Dabar Kela. Ačiū kai kuriuose Europos regionuose kas antras žmogus jaunesnis nei 25 metų neturi nei darbo, nei e, profesinio slavinimo vietos. Tokiems žmonėms turime suteikti atitinkamą ateities perspektyvą, tačiau tam kalbų nepakanka, reikia konkrečių veiksmų, mokymų, kvalifikacijos kelimų Tai yra praktiniai dalykai, kurie turi būti gyvenyti valstybėse narėse ir jie galėtų tapti konkrečiu Europos solidarumo pavyzdžiu, nes jei prarasime ištisą gyventojų kartą, tai kels ne tik ekonominių problemų, tačiau e, bus didelė grėsmė ir visai mūsų demokratiniai sistemai. Ačiū labai. Pirmininkė, ačiū, panai Paškai, suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary. Nenoriu pasakyti, kad komisija nenori, kad būtų kūriamas darbo vietos jaunimui, tačiau norėčiau pateikti savo valstybės patirties pavyzdį. Nepaisant sudėtingų sąlygų, mano šalies ekonomika auga elektronikos ir mašinų gamybos įmonės ieško darbuotojų. Čia mūsų šalyje jaunimo nedarbas siekia 25 procentus ir mūsų jaunimas nesidomi siūlomomis darbo vietomis. Jie neturi tinkamo išsilavinimo, dažniausiai pasirinka studijuoti humanitarinius mokslus, o pramoniai tokios profesijos jų atstovai nėra reikalingi. Taigi dažnai universitetuose suteikiamas išsilavinimas neatitinka įmonių poreikių. Ačiū, ponė Krasui, suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš kolegų išgirdome daug įdomių minčių. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad padėtis sudėtinga, mums reikia nedelsiant imtis veiksmingų priemonių tam, kad jaunimo nedarbas ne tik pietų Europoje, tačiau ir daugelį vidurio rytų Europos valstybių nedidėtų. Jaunimas emigruoja iš Europos, ne tik iš savo gimtųjų šalių, tačiau iš vietos Europos įsivaizduokite, kokias tai turės pasiekmes Europos konkurencingumui. Todėl nedelsiant turime imtis atitinkamų priemonių. Jau veikia, yra patvirtintos įvairios jaunimo paramos programos, turime galimybės atlikti jų veiksmingumo įvertinimą, padaryti atitinkamas išvadas, pasimokyti iš praeities klaidų, siekiant nešvaistyti lėšų Noriu pabrėžti, jeigu dabar nepatvirtinsime plataus masto strategijos, kaip turėtų vystytis Pietų Europos valstybės ir atskiros valstybės narės, tikrai nesugebėsime užtikrinti tvaraus augumo, užimtumo, investicijų ir neužtikrinsime, kad jaunimas liktų Europoje. Ačiū, panas Kėlė dabar kalbės. Nesu. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aišku, tai yra labai rimtas klausimas. Ir visi sektoriai, kurie labiausiai kenčia, visos rytis, kurios labiausiai kenčia nuo ekonominio nuosmukio, yra, aišku, dažniausiai susijęs su jaunimu. Taigi reikia užtikrinti švietimą ir darbo vietą visam darbiniam gyvenimui. Žinau studentų, kurie neteko darbo ir bandė susirasti naują, ėjo į pokalbius, tačiau iš darbdavių potencialių nesulaukė jokio atsakymo. Taigi reikia padėti žmonėms, kurie ieško darbo ir bandyti padėti jiems taip, kad jie nedepresuotų, jeigu jo nesusiras. Na ir aišku, mano šalyje emigracija yra didžiulė ir daug išvyksta jaunimo. Taigi labai laiku dabar komisija teikia šios pasiūlymus tam, kad 2013 metai būtų tie, žmon, tie metai, kuomet mes žmonėms galėtume įkvėpti vilties e, susirasti darbą. Grazie, e, si è concluso il catch. Ačiū. Baigiame spontaniškus e, pasisakymus. Dabar žodį suteiksiu komisijos nariui. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Man atrodo, diskusijos buvo labai svarbios tuo klausimu, kuris galėtų tapti tokia pavyzdinė mūsų iniciatyva, mūsų kadencijos metu. Airijos pirmininkavimas tik prasidėjo ir praeitą savaitę e, Dublinė mes sužinojome iš ministro, kad e, jaunimo nedarbas bus e, vienas prioritetų per visą Airijos pirmininkavimą. Tai yra labai svarbu, nes užimtumo ministrų tarybai turėtų, tarybos ministrai turėtų vasario mėnesį priimti sprendimą, kad įgyvendinimo etapas būtų pradėtas kuo galima greičiau. Žinome, kad situacija yra labai rimta, tačiau išgirdau tam tikrų pasisakymų iš Airijos ir Ispanijos kolegų ir rodomas, rodoma pirštu į Europos komisiją ir Europinę politiką šioje srityje, tai aš norėčiau pakviesti atlikti rimtą analizę. Aš visuomet pasiryžęs diskutuoti, kalbėtis apie tai, kur kilo ši krizė, tačiau e, teikti, kad tai taip yra dėl Europos politikos yra neteisinga. Bankų politika, kuri buvo ant nieko pastatyta, nėra Europos politikos e, kaltė ir taip pat e, tai, kad nekilnojamo turto burbulas sprogo Ispanijoje nėra Europos komisijos ar kitų Europos institucijų kaltė. Aš žinau, kad situacija Ispanijoje yra sudėtinga. Gruodžio 5 komisija patikė šį pasiūlymą ir tuomet aš aptariau tą pasiūlymą su Ispanijos jaunimo taryba ir sugrįšiu dar į tą šalį šį mėnesį. Tai yra ta šalis, kuri matyt labiausiai nukentėjo, kalbant apie jaunimo nedarbą ir bendrai kalbant apie nedarbo lygį krizės metu. Uh, Aš manau, kad ši jaunimo garantijų iniciatyva rodo, kad ES gali pasidalinti geriausią praktiką, kviečia socialinius partnerius konstruktyviai bendradarbiauti. Taip pat yra suteikiama esmė Europiniam semestrui. Mes norime pasidalinti geriausią praktiką, pavyzdžiui, iš Suomijos ar Austrijos. Rytoj Austrijos e, ministras pirmininkas pasisakys ir pasidalins, tikiuosi, geriausią praktiką apie tai, e, kaip šiai šaliai pavyko įveikti jaunimo nedarbą. Aišku, jaunimo garantijų vien tik tai nepakaks. Tai nėra vienintelė paka, pakankama priemonė kova, kovojant su jaunimo nedarbu. Reikia kitų iniciatyvų ir iniciatyvų turime dvigubo mokymo modelio e, perkelimas iš tokių šalių kaip Vokietija ir Austrija. Pone man apie tai, ponas man apie tai daug žino. Taip pat e, užimtumo paslaugų kokybės gerinimas. Ne tik, kad suteikiama galimybė įsidarbinti vienoje šalyje, bet ir kitose šalyse judumas, jo užtikrinimas yra dar vienas svarbis rytis ir mes čia daug dirbame ir tęsime tą darbą bendradarbiaudami su uh, parlamento nariais. Kaip paminėjo ponia Hirš, žinoma, jaunimo garantijų priemonė nėra jau darbo garantija. Ir galbūt tai nesumažins, ne, neišnaikins, atsiprašau, jaunimo nedarbo, bet smarkiai sumažins nedirbančių jaunų žmonių skaičių ir taip pat e, suteiks galimybės, mokymosi galimybės jauniems žmonėms. Ir netgi jeigu ir bus pasiūloma mokymosi galimybė nedirbančiam jaunimui, tai vis tiek tai yra naudinga priemonė, kuri užtikrins didesnės galimybės įsidarbinti tam jaunuoliui ar jaunuoliai e, šalyje ar regione. Pastaraisiais metais daug buvo kalbama ir parlamente apie lankščių saugumo priemonių sistemą ir mes matėme, kad lankstumo užteko, tačiau užimtumo saugumo trūko. Taigi labai svarbus užimtumo saugumas jauniems žmonėms, kurių situacija dabar sudėtinga, kurių užimtumas turi būti garantuojamas ir ateityje. Taigi nėra tiesiog skubiai reaguojama į situaciją, į dabartinę ištikusią krizę, bet taip pat yra bandoma iš esmės patobulinti Europos darbo rinkos funkcionavimą, ypatingai atsižvelgiant į galimybę po mokyklos, po mokymosi susirasti darbą. Taip pat Aišku, trūksta išteklių e, socialinėme fonde, reikalinga prioritetinė tvarka skirti finansavimą ir taip pat e, numatyti finansavimą per ilgesnį laiko tarpą. Sutinku su Jutta Steinberg, kuri diskusijose pasakė, kad e, jau krokodilo ašarų pakaks, pakaks apverkti jaunimo nedarbo situaciją Europoje, dabar reikalingos, reikalingi aiškus veiksmai. Na, o dėl finansavimo, socialinio fondo finansavimo ši, struktūrinių fondų finansavimo šiais metais ir kalbant apie socialinį fondą per ilgesnį laiko perspektyvą ir taip pat daugiametę finansinę programą, iš ten ir turėtų būti skiriamas finansavimas jaunimo garantijoms finansuoti. Kalbant apie konkrečius projektus, buvo užduotas klausimas, ponė Kostelo klausė apie konkretų projektą. Per ateinančias savaitės mes pasiaiškinsime, kokia yra situacija ir vasario mėnesį du kartus, jeigu reiks, lankysiuos Airijoje ir aptarsiu padėtį tenais. Taip pat norėčiau padėkoti už visą Europos parlamento paramą, ne tik šiose diskusijose, bet ir pas, per pastarosius trejus metus, kuomet buvo pradėta įgyvendinti strategija Europa 2020 ir buvo pagrindinės iniciatyvos dėl užimtumo mm, pradėtos e, įgyvendinti, ponė Turinė, kiti parlamentarai iš tiesų suvaidino labai svarbu vaidmenį. Ta parama bus reikalinga ir ateityje ir diskusijos dar nesibaigė. Ir aš manau, kad jaunimo garantijų savoka sulaukė didžiulės paramos ir tai yra labai svarbi svarbus signalas, kurį nusiųsime valstybėms narėms, kurių sutikimas irgi yra reikalingas dėl šios priemonės gyvenimo vasario mėnesį ir, ir ta parama bus reikalinga ir vėliau, kuomet bus kalbama apie finansinius aspektus. Ačiū. Grazie, komisario, komuniko di aver ricevuto. Dėkoju komisijos nariui. Gavome pasiūlymą dėl rezoliucijos. E, diskusija šiuo klausimu baigta. E, balsuojama bus trečiadienį sausio 16 dieną. Dabar periname prie bendrų diskusijų apie sanglaudos.